It certainly is if you're expecting me to say something. Okay, good morning, dear colleagues. Labas rytas, kolegos. Manau, kad jau, kai Gunaras atėjo, galima pradėti. Pirmasis klausimas. Priemonės sparčiai elektroninio ryšio tinklų dėgymo sąnaudoms mažinti pranešėja yra ponė Edith Herzog. Prašom Jums žodis. Ačiū pirmininkė. Manau, kad buvo protinga palaukti bent jau šešėlinių pranešėjų. Sveikinu pana Hakmarką ir pana Čičesterį. Kalbame apie reglamentą, parlamento ir tarybos parlamentą dėl priemonių sparčio elektroninio ryšio tinklų dėgymo sąnaudų sumažinimo. Ir norėčiau pradėti nuo aukštos kokybės skaitmenės infrastruktūros klausimų. Tai yra stubras užtikrinantis darbo vietų kūrimą ir augimo. Tai yra jau dabar bendrosios rinkos stuburas ir labai svarbus darbo vietų įkūrimui ir palengvintis mažų ir vidutinių įmonių darbą. Prieš pradedant kalbėti apie didelės, norėčiau pasakyti, kad taikant strategiją iš viršaus į apačią ir iš apačios į viršų, turime matyti globalius iššūkius visų pirma ir pasaulinės lenktynės, kai Afrika jau įdėgusi 4G tinklus turime turėti tai galvoje ir pateikti atsakymus. Man atsakymas yra bendroji rinka, todėl teisėkuros formatas, kurį mes pasirinkome, turėtų būti tas, kuris užtikrintų greičiausią kelią pasiekti rezultatų. 20 metų strategija pabrėžia plačiojošio ryšio svarbą, kad jis būtų išplėtotas nuo 13 iki 20 metų. Europa, europiečiai turėtų galėtų galimybę naudotis plačio šriušiu iki 30 megabitų per sekundų, sekundę, o 30 procentų jau dabar virš 120, e, namų ūkių naudoja virš 120 megabitų per sekundę interneto, siekdami integracijos Europoje. Mes neturėtume siekti, kad piliečiai perskeltų į tas vietas, kur nėra interneto, ypač galvojant apie kaimo, kaimo vietovės. Ir svarbiausias tiklas, tikslas, kad žmonės gyvenantis kaimo vietovėse, tačiau jie turi turėti plačiai jos tai ryšį, taigi turėdami galvoje tą regioninę perspektyvą reikia internetą įdėkti ir tenai. Ir vienas strateginių tikslų turėtų būti ieškoti pusiausviros tarp didelių apgyvendintų vietovių, tankiai apgyvendintų vietovių ir kaimo vietovių. Komisijos pasiūlyme kalbam apie civilinę inžineriją, kuri galėtų sudaryti 80 procentų įdėgymo sąnaidų ir taip pat kalbam apie sinergiją tarp elektroninės komunikacijos tinklų ir kitų paslaugų tiekėjų tinklų, kad būtų koordinuotai kuriama pasyvi infrastruktūra. Ir svarbiausi klausimai yra prieimas prie fizinių tinklų, leidimų tiekimas. Manau, kad iš šį teisės aktą turime žvelgti per SEF nes, nesėkmę. Taip pat tas pamokas, kurių pasimokėme, e, taikydami recovery planą, kai 2008 metais buvo pateikta daug lėšų pagal šį planą ir pasimokėme, kad nors pinigai buvo skirti dėl to, kad buvo lietai išduodami leidimai, nebuvo pakankamos koordinacijos, tos lėšas panaudoti nebuvo taip lengva. Todėl manau, reikia šio teisės akto. Kokios yra problemos, kurias reikia išspręsti? Tam tikri pasyvios infrastruktūros panaudojimo trikdžiai, nepakankamas efektyvumas, teikiant administracinius leidimus, administracinių procedūrų lietumas, pasyvios infrastruktūros nu, e, savininkams būtų numatyta e, pareiga teikti informaciją apie jų infrastruktūrą. Vienas iš iššūkių, kurį matau, yra tas, kad atrodo, jog pramonės atstovų turimas žinios ieškant sinergijos tarp įvairių sektorių nėra labai didelės. Yra daug energetikos bendrovių ir mažai, mažai energetikos bendrovių ir kitų tinklų supranta šią problematiką, bent jau iki šiol. Todėl, manau, turime veikti greitai e, parlamente ir komisijoje skleidžiant informaciją apie potencialius partnerius, su kuriais būtų galima dirbti. Manau, kad parlamentas turi dvi priežastis spartinti mūsų procesus. Viena priežastis yra ta, kad parlamentas daug kartų pabrėžė būtinybę kurti bendrąją rinką šioje srityje ir tai, kad mes norime, kad visi europiečiai galėtų naudotis internetu. Tai yra konkurencingumo klausimas. Tai yra viena priežastis. Manau, yra kita priežastis, kuri yra labiau institucinė, kad iki rinkimų yra mažai laiko, todėl jeigu norime pasiekti sėkmę, turime patvirtinti pranešimą iki rinkimų ir tikriausiai turėtume turime siekti jį patvirtinti sausio vasario plenarinė sesija, turime dirbti greitai, konstruktyviai, vieningai, kad pasiektume e, to tikslo. Taip pat noriu pabrėžti, kad, kad po darybų dėl daugmetės finansinės programos, kurios pasibaigė vakar, atrodo, kad daug komisijos narių teiks teisėje kuros pasiūlymus, todėl greitai pasirodys, kad visi nori uh, baigti tuos e, pirmojo svarstymo susitarimus e, sausio vasario kovo mėnesiais, todėl mes turime panaudoti savo konkurencinį pranašumą, kadangi teisės aktas jau yra parlamente, todėl turime pradėti ties juo dirbti, todėl aš prašyčiau kolegų pradėti dirbti kaip galima greičiau ir pabaigti kaip galima greičiau. Kitas iššūkis bus mobilizuoti tarybą, nes taryba, kaip ir parlamentas, patirs spaudimą iš įvairių komisijos narių ir komitetų su įvairiais dokumentais, kurie rengiami. Kiek mačiau, Lietuvo, pirminkaujantį Lietuvą neįtraukė į savo prioritetų sąrašą. Aš vyksiu į Lietuvą su socialistų valdyba ir aptarsime jų pirmininkavimo prioritetus, todėl paprašysiu jų paspartinti darbą su šiuo dokumentu. Kaip mes tai padarysime? Pirmiausia, norėčiau pranešimo projektą pateikti iki 3 rugsėjo. Žinau, kad tai yra sudėtinga data, nes čia mums liko tik kelios savaitės, tačiau mes dirbsime su kolegomis didžiąją vasaros dalį ir iki Liepos pabaigos būsime savo biurose, parengsime dokumentą anglų kalba todėl bus lengviau jį kolegoms perskaityti. Ir aš teiks informaciją bet kuriame darbo etape. Anglų kalba jau darbą baigiau, todėl galima jį aptarti, galite ateiti pas mane ir aptarti. Iki 3 rugsėjo pateiksiu dokumentą vertimui ir yra galimybė rugsėjo pabaigoje surenkti antrą diskusiją šią temą iki spalio trečios dienos galima būtų teikti pakeitimus. Antrą spalio aš suplanavau klausimus socialistų ir demokratų frakcijoje, nes komitete nėra laiko surenkti klausimus. Taigi, terminas pakeitimas būtų spalio 3 diena ir po to turbūt lapkričio 28 dieną. Galbūt sekretariatas man padės. E, čia būtų balsuojama komitete ir turėtume laiko parengti kompromisus su šešėliniais pranešėjais. Ir iki sausio vasario mes tikrai galėtume suspėti pateikti dokumentą plenarniai sesijai. Aš išanalizavau nacionalinių parlamentų nuomonės, mačiau Švedijos, Anglijos, Slovenijos ir Olandijos parlamentų nuomonės, daugiausia susijusios su subsidiarumo klausimais. Norėsiu, džiaug, stengsiuos būti atvira ir manau, kad šis teisės aktas nėra e, tas griovys, kurį reikia peršokti vienu šuolių. Tai yra greičiau ėjimas į kalnelį ir jeigu kažkur sustosime pakeliui, geriau tada sustoti, negu kad eiti atgal. Jeigu galima pasiekti, ką nors kas, negalima pasiekti to, kas yra numatyta direktyvoje, tai tada geriau nieko nedaryti. Aš esu atvira, atvirai išklausysiu kolegų nuomonę ir kaip praeitie sieksiu bendradarbiauti, o ne kovoti su kolegomis. Ir tikiuosi, kad kvalifikuoti kolegos ponas Vakmarkas ir ponas Čičestris man padės ir mums pavyks pasiekti dvigubą tikslą, e, tai yra patvirtinti pranešimą ir pažadinti mėgančiasias gražuolės tarp mūsų, e, tarp, tarp tų partnerių tinklo bendrovių, kurios išvys pridėtinę vertę šiame europinėme ligmenyje. Ačiū. Dėkuoju, poniai Herzog. Aš galiu patvirtinti, e, kad ponios Herzog paminėtos datos yra teisingos. Rugsėjo 18 mes svarstysime pakeitimą, pranešimą. Pakeitimus galime teikti iki spalio Trečia, o, o balsavimas kabinete vyks lapkričio 4 ir 5 dienomis. Pone Hokmarkai, jūs taip pat ketinate dirbti su šiuo dokumentu visą vasarą. Dėkuoju, ponė pirmingė, aš nebijoju, kad pranešėjai teks nemažai padirbėti vasarą. Aš nekantriai lauksiu jūsų pranešimo rugsėjo mėnesį, nes jūsų žanginės pastabos tikrai mane nuteikė labai optimistiškai. Jūs, jūsų požiūris yra labai pragmatiškas. Aš tiesiog norėčiau tarti keli žodžius e, apie pačius šiuos dokumentus, nes jie yra techninių pobūdžio ir čia reikia iš tikrųjų e, įsigilinti į techninės detalės. Mes ir pranešėja turėtume aiškiai apibriežti, ko sieksime ir ko mums konkrečiai reikia. Labai svarbu yra sumažinti sparčių elektroninių ryšių tinklų dėgymo sąnaudas, ypač tai aktualu plačiai juošiam ryšiui. Šiuo metu yra rengiamas kitas pranešimas e, skirtas e, Europos infrastruktūros tinklų priemoniai, kuriame kalbama apie lėšų skirimą realiems poreikiams. Ir skaičiai nurodyti daugiametį finansinį programoje ir skirti šiems klausimams buvo gan ženkliai pakeisti. Ir todėl aš manau, kad mes turėtume pasistengti padaryti viską, kad plašėjos šio ryšio dėgymas kainuotų kuo mažiau. Bet to labai svarbu yra nepamiršti, jog kai pradedame gilintis į detalės, tuomet pamatome, jog Europa atrodo visiškai e, kitokia, nei mes savo įsivaizduojame. Sėdėdami čia, miestai labai skiriasi nuo kaimo vietovių. Yra šalių, kuriuose gyvena kur kas mažiau žmonių nei kitose šalyse, kur gyventojų tankis yra visiškai kitoks. Todėl reikia e, laikytis nešališkumo principo pasirenkant nu, naujasias technologijas. Aiškiai turime suvokti, ko siekiame, ko, kam mes norime, kokią ateitį norime turėti, kokio, kokio plačiojo šių ryšių mums reikia, kaip reikia naudoti radio spektro dažnius, uh, Juk komentavęs kitus pranešimus esu sakęs, kad Europa turi ir gebėjimų, ir uh, spartą tam, kad galėtų atlikti vadovaujamąją uh, e, vaidmenį pasaulyje. Komisija nurodė skaič, uh, uh, interneto spartos skaičius, bet jie yra visiškai pasenę. Uh, vienas gigabaitas turėtų būti numatytas beveik visiems, e, turėtų būti prieinamas e, tokios spartos internetas beveik e, pusiai, pusiai žmonių ir per pusleitesnės kitai pusiai iki 2020 metų. Mobilieji duomenų srautai jau dabar juda 100 megabaitų greičiu. Ir technologijos tik tai vystysis ateityje. Ir dabar mes galvojame apie ilgalaikį planą, pagal kurį numatyta yra užtikrinti 30 megabaitų spartos internetą kaimo vietovėse. Tuomet mes turime labai aiškiai suvokti, kad 2020 metais mūsų kaimo vietovės bus taip pat atsilikusios, kaip jos yra ir dabar me, mums reikia ir didelės spartos, ir didesnių gebėjimų. Ir todėl svarbu yra nustatyti tikslus. Kartais tai reiškia, kad mes turėsime pasirinkti kitokią technologiją ar ieškoti naujos technologijos, o kartais mums reikės pagalvoti apie tai, kaip yra naudojamos investicijos. Bet bet kuriuo atveju, jeigu mes neturėsime teisingų tikslų ir teisingų uh, teisingos vizijos, tuomet visos mūsų investicijos bus bergščios. 30 megabaitų. Tai tikrai yra pasenęs skaičius. Japonijoje, pavyzdžiui, jau, jau uh, laboratorijose yra eksperimentuojama su optiniu uh, su optin, e, internetu, kuris tiekimas optinių kabelių 14 trilijonų baitų per sekundę greičiu. Taigi ateityje mums reikės vis didesnės spartos ir didesnių gebėjimų. Ir jeigu jų neturėsime, mes nesugebėsime užtikrinti tinkamų paslaugų teikimo ir savo pozicijų rinkoje. Tokia yra tikrovė šiandien. Todėl norėčiau paklausti pranešėjos, paprašyti jūsų šią vasarą, kai jūs dirbsite, apibrieškite labai konkrečiai, kokių tikslų mes siekiame. Nes tai yra vienas iš svarbiausių uždu, viena svarbiausių užduočių. Antra, turime išsiaiškinti, ką reikia reguliuoti ES lygmenių, o ką gali padaryti vietos valdžia ir, ir valstybės narės. Aš nemanau, kad e, mes čia turėtume reguliuoti tai, kaip reikia statyti namus ar tiesti kelius, bet būtų protinga aptarti tai, kaip galima būtų užtikrinti tai, kad visomis galimybėmis e, būtų pasinaudota, kad e, kad visuomet būtų investuojama ten, jei tai yra įmanoma ir kad tos investicijos būtų kuo protingesnės. Štai ką aš norėčiau pasakyti pranešėjai. Išsiaiškinkite, kokio rezultato mes konkrečiai siekiame ir kaip mes galime prisidėti prie to, kad tas rezultatas būtų pasiektas ir kaip pragmatiškai pragmatiškomis priemonėmis galima būtų to siekti, nepažeidžiant subsidiarumo principo. Ir kai sakau, kalbu apie subsidiarumo principą, tai nereiškia, kad e, tai yra tiesiog formalumas. Ne, aš esu įsitikinęs, kad, kad vietos lygmenių kai kurios dalykus galima sutvarkyti e, e, daug geriau. Aš nemanau, kad mes Europos lygmenių galim išsiaiškinti, kaip reikėtų e, dėkti plačiuošių ryšio technologijas atokiose salose Suomijos šiaurėje, pavyzdžiui. Todėl aš paprašyčiau jūsų tikrai susikaupti ir paieškoti tinkamiausių geriausių sprendimų. Dėkoju. Dėkoju, dabar panas Čičesteris. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti uh, mūsų kolegijai, poniai Hersok, už e, tai, kad jį pristatė šį klausimą, šį pranešimą ir dėkoju jai už tai, kad jį taip pat e, mums paaiškino, kaip bus dirbama, kaip bus rengiamas šis dokumentas. Na, e, aš visuomet neįtin saugiai jaučiuosi, kai kalbu apie naujausios technologijos, nes žinau, ką mano vaikai mano apie mano gebėjimus šioje srityje. Bet bet kuriuo atveju daug kas pasikeitė ir šiandien jau niekas nebemano, kad infrastruktūra tai yra tik tai keliai, geležinkeliai ir kanalai. Plašijuostės ryšys e, yra neatsiejama mūsų gyvenimo ir ūkio dalis. Ir turime daryti viską, kad atgautume tas pozicijas e, pasaulyje elektroninių ryšio srityje, kurias Europa turėjo praeitėje. Aš šiek tiek atsargiai vertinčiau vieno kurpalio pritaikymą visiems. Aš žinau, kas vyksta mano šalyje ir žinau, kas vyksta pietvakarių e, Anglijoje tenai viešojo ir privataus sektorių partnerystės diegia plačiajuošio ryšio technologijas labai sparčiai ir labai greitai ir jų veiksmai tikrai parodo, ką galima pasiekti. Todėl aš manau, kad būtina yra užtikrinti, jog būtų laikomasi subsidiarumo principo. Mes norėtume kaip tik pas, paskatinti vietos valdžią imtis šių veiksmų, o ne, jų, o ne juos atgrasyti. Aš žinau, kad kolegos norėtų gal, kad mes turėtume privalomus tikslus, bet man tai neįtin priimtina. Paprastai tokie tikslai, tikslai būna arba pernelik brangus, arba tiesiog jų neįmanoma pasiekti. Aš džiaugiuosi, jog kalbama apie tai, kad sparčių elektroninių ryšių tinklų dėgymas būtų kuo e, pigesnis. Ir dabar, kad mes svarstame Europos infrastruktūros tinklų e, priemonę ir žinome, kad e, iš ankstinio pirminio biudžeto liko tik tai 10 procentų, taigi kažkaip mes turėsime suktis. Kolegos turės visą vakarą plušėti prie šio teksto, tikiuosi, kad jūs sugebėsite greitai vis, susidoroti su šiuo darbu ir galėsite palsėti vasarą. O rugsėjai mes lauksime jūsų teksto. Ir gal tuomet aš galėsiu e, pakomentuoti ir techninės jūsų pranešimo detalės, į kurias nenorėjau gilintis dabar. Thank you, Mr. Dėkuoju. <coughs> Eh, Dėkuoju. Aš norėčiau pasakyti, kad esu labai, labai laimingas, kad trys labai ryštingi ir išmanantis kolegos pateikė labai daug informacijos šioje specifinėje srityje. Kartais mes formuluojame idealistinius tikslus, tačiau nelabai išmanome reikalą. Ir dėl tos priežasties formuluojame idealius, idealus, kurių negalime įgyveninti. Taigi mes turime realiai žiūrėti, ko galime pasiekti, kokius tikslus reikėtų užsibrėžti. Ir ko gero kartais yra tokių tikslų, kurių mes negalime į, į, į pasiekti, kadangi jie per daug kainuoja, todėl nėra prasmės jų įrašyti. Taigi mes turime pagalvoti, ko mes galime pasiekti, pavyzdžiui, kurdami infrastruktūrą, kad ES atgautų savo konkurencingumą, kurio, kurį prarado, mes turime mm, kon, kon, siekti kontroliuoti centrinių lygmenių čia Bruselėje, tačiau dažnai mums e, dėl to priekaištaujama ir mes turime iš tikrųjų siekti, kad galėtume pasivykti jau nuvažiuojantį globalių mastų traukinį ir mes turėtume siekti, kad galėtume padėti savo piliečiams, jeigu mes e, sukursime tinkamą politiką, mes galėsime pritraukti investuotojus, svarbiausias faktorius ateityje verslo pasaulyje tai bus e, tos struktūrios, tai tas e, junglumas ir mes turime jį užtikrinti ir praktiniu lygmeniu ir tik tada mes galėsime pasiekti strategijos 2020 tikslų ir linkiu jums tęsti sėkmingą jūsų darbą, linkiu kuo geriausių atostogų ir mes pratesime šitą dialogą po atostogų. Komisijos atstovas Grosmanas. Labas rytas. Norėčiau padėkoti už tai, kad suteikėte ir komisijai pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, jog man labai malonus komiteto ryštas, pranešėjas ryštas, e, kuo greičiau išspręsti šitą klausimą, siekiant e, susigražinti tą konkurencinį pranašumą. E, komitetas iš tikrųjų E, spaudžia, kad e, Europos e, skaitmeninės darbo tvarkės tikslai iki 2020 metų būtų e, suformuluoti ir kad jų būtų siekiama. Jūs galvo, galite pamatyti, kad mūsų pasiūlymai yra pakankamai kuklus, tačiau manyčiau ir jiems pasiekti reikės dėti pastangų. Norėčiau pakomentuoti du klausimus, kurie buvo iškelti. Tai yra technologinis patikimumas, įgyvendimamumas. Šitas principas mums yra labai suprantamas, mes jį rašėme į savo pasiūlymą ir mes norėjome išsaugoti techninį neutralumą, tuo labiau, kad plačiajuostis ryšys iš tikrųjų gali turėti naudos iš mūsų siūlomų priemonių. Kitas dalykas dar neapsispręsta, kokiamis technologijomis bus pasiekta to tikslo, o po to bus pasiūlytos konkrečios priemonės tai, e, mobilaus ryšio tinklai, greitai juostis, ryšy, greita, greitas partis ryšys ir žinoma mes kursime atitinkamus tinkslų e, jungtis, taip pat reikėtų mažinti ir biurokratinės procedūras, ypač kai organizuojami viešieji pirkimai. Kitas klausimas, kuris išiškėjo jūsų pasisakymuose, tai priemonių pasirinkimas ir taip pat subsidiarumo uh, principo išsaugojimas. Tai yra dalykai, kuriuos reikės aiškintis vėliau, tačiau mūsų vertinimu e, komisija iš tikrųjų labai rimtai vertina abu klausimus ir dabar tikrina e, e, galimybės, kaip pasiekti tų tikslų aiškinamajame memorandime ir poveikio vertinime, kaip išsaugoti subsidurumo principą. E, jo atžvilgiu norėčiau patikinti, kad nesiekėme tokio modelio, kuris patenkintų visas suinteresuotas šalis. Tačiau mes norėtume siūlyti tokias priemonės, kurios įgalintų visas šalis padėti rasti verslo sprendimus atitinkamai nuo suinteresuotos šalies. Tai, tai galėtų būti telekomunikacijų struktūros, operatoriai, tinklų valdytojai ir taip toliau. Taigi mes norėtume būti tokį, sukurti tam tikras galimybės atsižvelgdami į specifines suinteresuotų šalių verslo subjektų funkcijas ir e, įpareigojimus. Todėl mes galvojame apie direktyvą, kadangi nenorėjome visiško srities regulia, sureguliavimo, kadangi šitas sritis yra labai sudėtinga ir skirtinga valstybėse narėse. Ir mes norėtume siekti daugiau, numatyti daugiau laisvės ir kol kas mes e, nenumatome e, konkretaus tikslo, jeigu pasirinktume e, direktyvą, tai ko gero jos perkelimas užtruktų 18 mėnesių mažiausiai. Ir dabar mes apsisprendėme dėl reglamento ir pagrindėme savo aiškinamajame memorandume, kodėl siūlome būtent tokią teisės dokumento formą ir paaiškiname, kodėl taip darome. E, tuo labiau, kad praėjusiais metais prieimė vieningos rinkos aktą ir taip pat buvo jame kalbama, kad reikia suteikti daugiau galimybių piliečiams, taip pat uh, E, viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimui. Tuo metu parlamentas sutiko su tokia iniciatyva, atsižvelgiant į tai, kad iniciatyva yra vieningo rinkos akto sudėtinė dalis. dėl subsidiarumo ir pusiausviros užtikrinimo ir naudos siekimo ES lygmenių ir vietos lygmenių. Norėčiau patikinti Jūs, kad šiame pasiūlyme siekime užtikrinti šitą pusiausvyrą, kiek tai yra įmanoma. Mes suderime tarp tik, tam tikras teisės ir prievolės, kad būtų galima investuoti maždaug 60 milijardų eurų. Mes norime sutaupyti pakankamai daug biudžeto lėšų, tačiau numatome ir priemonės, kurios bus papildomos šiame procese, o kita e, vertus pačios, pat, patys būdai, kaip plačiai juostis jų ryšys bus įdėgiamas valstybėse narėse, priklausys nuo valstybių narių, kadangi juose yra sukaupta patirtis, užtikrintant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę, bet to kai kurios valstybės e, numato atviros prieigos metodą e, tam tikrose regionuose, todėl mes nenorime užkirsti kelio tokio modelio įdėgymui o reglamente numatome pakankamai daug laisvės valstybėms narėms numatyti papildomas platesnio masto priemonės. Kita vertus, mes puikiai suprantame, kad tos pusiausvės užtikrinimas bus nelengvas uždavinys ir aš manau, kad mes pasieksime to tikslo bendradarbiaudami tarp parlamento, komisijos ir tarybos. Hercog. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti komisijai ir taip pat norėčiau padėkoti kolegoms parlamentarams už išreikštą nuomonę, už pasiryžimą konstruktyviai ir atvirai bendradarbiauti. Norėčiau pabrėžti du dalykus, į kuriuos mano manimu reikėtų įsigilinti vėliau. Tai energetikos ir telekomų rinkos konvergencijos užtikrinimas gali atnešti labai daug gerų rezultatų, kadangi energetikos rinka jau yra kuriama ir jinai gali būti naudinga mūsų namų ūkiams, todėl ta sinergija su telekomu gali būti labai naudinga Taigi šita konvergencija yra ta tema, kurią aš norėčiau plačiau nušviesti dėl, dėl e, telekomų ir kitų tiekėjų. Aš manyčiau, kad čia reikėtų dar labiau išsiaiškinti, kaip Leninas sakė, du žingsniai į priekį, vienas žingsnis atgal. Manyčiau, kad šiuo metu parlami, komisija iš tikrųjų žengė du žingsnius atgal arba pusantro atgal, o mes turėtume daug daugiau žingsnių žengti į priekį, bent jau parlamente. Aš manau, kad tikslų pasieksime, kaip siūlė kolega Hökmark. Labai svarbu užtikrinti prieigą prie interneto visiems ES, įtraukiant ir kaimiškasis vietovės. Thank you, Ms. Herzog. Uh, let me just repeat. Ačiū, ponia Herzog. Dar kartą pakartosiu grafiką. Rugsėjo 18 diena svarstymas. Terminas pakeitimams spalio 30 vidurdienis. Balsuojama įtrė komitete bus 4-5 lapkričio. Ir galiausiai plenarinėje sesijoje sausio ar vasario mėnesių kitais metais. Ačiū. Dabar trumpa pertrauką iki 10 valandos, kuomet pradėsime balsuoti. Morning, ladies and gentlemen, we will start the votes. Labas rytas, ponios ir ponai, po minutės pradėsime balsavimą. Taigi prašom susėsti. Der Herr Reul möchte, dass wir pünktlich sein, sind. Deswegen fangen wir an. Hello, good morning, everyone. Labas rytas. Turime daug dokumentų balsavimui, todėl prašau susėsti, kad galėtume pradėti balsuoti. tarptų balsavimų yra gana sudėtingų ir gali tekti balsuoti elektroniniu būdu. Visą tai užtruks. Taigi pradėkime. Ir kaip visada paprašysiu atlikti bandomąjį balsavimą, kad patikrintume jūsų korteles. Balsavimas pradedamas. The vote is closed. Balsavimas baigiamas. Viskas veikia. Taigi galime pradėti. Ir pirmiausia, pana Pilar. Ms. Castillo, everything's okay? Okay. Viskas gerai, ponia Castillo. Pradedame nuo pirmojo. Biokūro pranešimas. Pranešėjas Alejo Vidal Kvadras. Norite kalbėti? Kortelę turite? Gerai. Taigi, balsuojame. 145 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Dvyliktasis kompromisinis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 154 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 155 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 156 už, prieš, susilaiko atmestas. 146 už, prieš, susilaiko atmestas. Norite patvirtinti, patikrinti 146, prašom. Baigiame balsuoti. Aštuoniolika už, trisdešimt septyni prieš. Atmestas. 147, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko, Patvirtintas 158 už, prieš, susilaiko atmestas. 164 kas už, prieš, susilaiko atmestas. Du identiški pakeitimai 166, 167, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 168 ir 268 kartu, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 170 ir 269 blokų, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Toliau dar vienas blokas 169 ir 271 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 191 ir 270 blokų, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 172 ir 272 kartu, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 173 už prieš susilaiko. Galime patikrinti mano nuomonę. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. nemačiau pakeltų rankų. Patvirtintas 49 už. 13 kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko. Patvirtintas. Norite patikrinti? Gerai. 13 kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 47 už patvirtintas. 186 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 191 už, prieš, susilaiko atmestas. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 192. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas 15 kompromisas. Norite patikrinti 122. Gerai, balsuojame. Baigiama. 40 už patvirtintas. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 210 už, prieš, susilaiko atmestas. Toliau 195 iki 197 visi kartu, kas už prieš susilaiko atmestas. 128 už prieš susilaiko atmestas. 199 už prieš susilaiko atmestas. 201 už prieš susilaiko atmestas man atrodo, atmestas. Pana Thompson, norite patikrinti? Gerai. Balsavimas baigimas. Atmestas 202. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 229, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 231 už, prieš, susilaiko atmestas. 230 ir 51, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 232, kas už, prieš. Nematau rankų, kas prieš. Susilaiko, atmestas. 253, kas už, prieš. Kas už? Prieš patvirtintas. Toliau 254 už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Toliau 213 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 250 už prieš susilaiko atmestas. 214 už prieš susilaiko atmestas. 255 už prieš susilaiko atmestas. 16 kompromisas, kas už prieš susilaiko patvirtintas. 266 ir 67 kartu. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 273 už. Prieš susilaiko atmestas. 274 už. Prieš. Susilaiko atmestas. Patikrinkime 274. EPP balsų vienu per daug. Dabar gerai. 22 už, 32 prieš atmestą. 275 už prieš susilaiko atmestas 276 už prieš susilaiko atmestas 29 ir 286 kas už prieš susilaiko pritarta 18 kompromisas už prieš susilaiko pritarta 19 kompromisas kartu su 34, 298 ir 299. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 20 kompromisas kartu su kitais iki 315. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 21 kompromisas kartu su kitais komprom... pa, pa, pakeitimais nuo 36 iki 326, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 22 kompromisas už, prieš, susilaiko, pritarta. Toliau konstatuojamosios dalis. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 41 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas. 42 už, prieš, susilaiko atmestas. 44 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 43 už, prieš, susilaiko atmestas. 46 už, prieš susilaiko atmestas. 49 už, prieš susilaiko patvirtintas. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 60 komprom... E, pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 71 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 76 už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 74 už. Prieš susilaiko, atmestas 78 už, prieš, susilaiko, atmestas 77 už, prieš, susilaiko, atmestas 75. Patvirtintas, 77 patvirtintas. Norite tikrinti? Ne. 75 95 už, prieš, susilaiko atmestas. 79 už, prieš, susilaiko atmestas. 81 už, prieš, susilaiko atmestas. 80 už, prieš, susilaiko atmestas 82 už, prieš susilaiko atmestas 5 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 23 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 6 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas 104 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 7 kompromisas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 113 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 114 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas 8 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas 9 kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas 122 pakeitimas už prieš neaišku, nekeliate rankų. Patikrinsime 122. Balsuojame. Du EPP balsais per daug. Trim EPP balsais per daug. Ar bus daugiau? Dabar gerai, baigiame balsuoti labai aišku patvirtintas. 123 kas už, prieš, susilaiko. 123. Aiškiai atmestas bloko nuo 8 iki 126, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, dešimtas kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 129 už, prieš susilaiko atmestas, 11 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 142 už, prieš susilaiko atmestas, 143 už prieš susilaiko patvirtintas 144 už prieš susilaiko patvirtintas galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Balsuojame. EPP vienu balsu per daug. Baigiame balsuoti. 47 už, 8 prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname poną Vidal Quadras. The next report is the Bellinger report. Toliau balsuosime dėl Berlingerio pranešimo. Ir pirmiausia balsuojame dėl antrojo 59 pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 61 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, penktasis pakeitimas, kas už, Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Septintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Patvirtinta. Šešdešimt šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 67 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Septyniasdešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 72 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 74 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 75 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 76 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 80 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 79 ir 78 pakeitimai kartu, kas už, kas prieš. Neaišku, kas susilaikė. Pasitikrinkime balsavimo rezultatus. Prašau balsuoti. Balsuojame dėl 79 ir 78 pakeitimų kartu. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 30 balsavo už, 25 prieš. Toliau 81 kas už, kas prieš, susilaiko. Toliau 82, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 10 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 86, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 88, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 89-asis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Norite pasitikrinti gerai, tikriname, balsuojame tuomet dėl 89 pakeitimo. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 30 balsavas už. 91. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 92. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 93 D pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 94 kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 95. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 96. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 97. Patvirtinta. Pasitaisiu pirmininkas. Patvirtinta. 97. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, atmesta 98, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 9D pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 99, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta atmesta. 101. Kas už, kas prieš, kas buvo už, pakelkite rankas. Patvirtinta. 102. Pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 103. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 104 D pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 105 D pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 12 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 14 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 16 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 120 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. Man nėra aišku. Okay, the vote is closed. Balsavimas baigtas. 27 balsavo už, 24 prieš. Taigi šis pakeitimas patvirtintas. Toliau 13 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 17 kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 15 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 123 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 16 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 126 pakeitimas, kas už, kas prieš, patvirtinta. 124, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 127, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 128, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 129, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 130 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 131, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 17 ir 133 pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 19 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 137 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 136, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 142, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 143, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsuojame, tikriname balsavimo rezultatus, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Atsiprašau. 144. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 145. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 20. D. Komprom... Pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 146 pakeitimas. A... Gal mes galėtume balsuoti kartu dėl pakeitimo nuo 146 iki 150. Niekas tam neprieštaravė, kas už šios pakeitimus, kas prieš, kas įsilaikė, atmesta. Toliau nuo 151 iki 154 pakeitimų. Ar tinka jums? Ne? Gerai, gerai. Tuomet balsuojame dėl kiekvieno atskirai. 151, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. Patvirtintam, manote, bet pasitikrinkime gerai. Tikriname, tuomet balsuojame elektroniniu būdu. Patvirtinta. 152. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 153. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 154. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau kartu balsuomi dėl Dėl 21, 22, 23, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 21 kompromisinis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Toliau 157, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 158 D, kas už, kas prieš, O kas susilaikė? Pasitikrinkime. 158 D pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 159 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 160 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 22 kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 163 pakeitimas. 163 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 164, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 165, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 166, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 23 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 32, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 34, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 35 dėvė, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 42 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 43 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš. Nelabai supratau. Gal pasitikrinkime. 46 pakeitimas labai sunku yra nuspręsti, jeigu jūs neaiškiai neužtai keliate rankas. Balsavimas baigtas. Aiškiai patvirtinta. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Šeštasis kompromisinis pakeitimas. A, jūs norėtumėt pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl 48 pakeitimo. Gerai, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 27 balsavus prieš ir 24 balsavus už. Toliau šeštasis kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 56. Bet jūs nekelėte rankų, taigi mes nieko nematome. Gerai, tikriname. 55 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Atsiprašau, ponio Belė. Toliau 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 57, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 58, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. O dabar Balsuojame dėl viso dokumento su patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti, balsavimas elektroninis. Vote is closed. Fifty. Balsavimas baigtas. Vienbalsiai patvirtintas šis dokumentas ir sveikiname poną Berlingerį. Tęsime balsavimą. Buzek pranešimas dėl vidaus energetikos rinkos. 42 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 43 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 44 už prieš išlaiko atmesta. 47 už prieš suslaiko atmesta. 46 už prieš suslaiko atmesta. Pri, priimta 48 už prieš suslaiko priimta. 49. Keturiasdešimt aštuntas balsuojame elektroniniu būdu. Keturiasdešimt aštuntas atmesta. Keturiasdešimt devintas. Kas už? Prieš? minutės laiko. Ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pereiname prie 67 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė. Reikėtų pasitikrinti. 67 pakeitimas, pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. 70. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 71. Už? Prieš? Dėl pirmosios dalies balsuojame. 21 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, laiko priimta. Dėl antrosios nebalsuojame. 72. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 64 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Imko 2, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 75. Už, prieš, susilaiko, neaišku, balsuojame kortelėmis dėl 75 pakeitimo. Baigime balsuoti. Primta. 78 pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 85 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko priimta. 86. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Septintasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 137. Kas už, kas prieš, atmesta. 97. Kas už prieš laiko priimta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 98. kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 114. kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 115. už, prieš, susilaiko priimta. 116 už, prieš susilaiko priimta. 120 už, prieš susilaiko priimta. 142 pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš susilaiko priimta Atmesta. 4-2-2. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 121. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. Devintasis kompromisas, kas už, susilaiko, prieš, susilaiko, priimta. Imko 17, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 139 už, prieš, susilaiko atmesta. 140 už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 154. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 158 Antroji dalis. Kas už, kas prieš. Susilaiko primta. 163 už, prieš, susilaiko primta. 178 už, prieš, susilaiko primta. Du šimtai septynioliktasis pirmoji dalis. Kas už? prieš. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 181. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 184. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 186. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko atmesta. 185 pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dvyliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 197 antroji dalis. Taigi, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trečioji dalis, devintosios dalies, balsuojame kortelėmis, balsuojame. Baigime balsuoti. Primta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Tryliktasis kompromisas. Dėl trečiosios dalies. 197 pakeitimas balsuojame kortelėmis. Balsuojame. Mes balsavome kortelėmis. Dėl antrosios balsavome kortelėmis, dėl trečiosios balsuojame kortelėmis dabar. Pradėjome balsuoti. Priimta. 13 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 201 už, prieš, sulaiko priimta. Imko 12 už, prieš sulaiko priimta. 207 pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas sulaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko priimta Atrodo priimta, bet geriau balsuokime kortelėmis. Trečioji dalis, balsuojame. Baigiame. Atmesta 27 prieš, 24 už. 208 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 14 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 153. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 233 pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta, atmestas. 2, 3, 2. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 2, 5, 1, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. aiškiau kelkite rankas. Atrodo, kad pritarta. Ar norite balsuoti kortelėmis? Reikia 253. Už prieš susilaiko. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis dėl 253. Baigime. Primta. 254, kas už? kas prieš, susilaiko. Kortelėmis balsuojame dėl 254. Baigime. Priimta. 255, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 257 už prieš susilaiko štai priimta. 258 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 259 už prieš susilaiko atmesta. 261 už prieš susilaiko priimta. 376. Kas už, kas prieš, sulaiko paimta. 17 kompromisas. Kas už, kas prieš, sulaiko priimta. 278. Kas už, kas prieš, sulaiko priimta. 279. Už, prieš, susilaiko priimta. 280. Kas už, kas prieš, sulaiko priimta primta. 18 kompromisas, kas už prieš, 287, už prieš, susilaiko primta. 288. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko atmesta. 290, už, prieš susilaiko priimta. 19 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 20 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 300 už prieš susilaiko priimta. 301 kas už kas prieš susilaiko atmesta. 21 kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Imko 5 už, prieš, susilaiko priimta. 314 kas už, prieš, susilaiko priimta. 315 kas už, kas prieš, priimta. 22 kompromisas už, prieš, sulaiko, priimta. 23. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 335. Už, prieš, susilaiko atmesta. 336. Už, prieš, susilaiko priimta. 339. Už, prieš, susilaiko priimta. 24. Kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 25. Kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 26 už prieš susilaiko priimta. 357 už prieš susilaiko priimta. 358 už prieš susilaiko priimta. 360 už prieš susilaiko priimta. 361 už prieš susilaiko priimta. 362 už, prieš, susilaiko, priimta. 363 už, prieš, susilaiko, priimta. 365 už, prieš, susilaiko, priimta. 27 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 368 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 372 už prieš susilaiko primta. 374, kas už prieš susilaiko priimta. 375, už prieš susilaiko priimta. 377, už prieš susilaiko priimta. 29 kompromisas, už prieš susilaiko priimta. 382, už prieš susilaiko Priimta. 30 kompromisas už, prieš, susilaiko. Priimta. 31 kompromisas už, prieš, susilaiko. Priimta. 32 kompromisas už. 32. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 404. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 405 už prieš laiko priimta. 36 kompromisas, kas už prieš laiko priimta. 420, kas už, kas prieš, jūs laiko priimta. Dėl darbo tvarkos, Rubik. Dėkuoju. 30 ketvirtame pakeitime yra netiksliai suformuotas tekstas. Aš, tekstas turėtų būti toks. Toks tekstas būtų tikslesnis. Tiesiog reikėtų patikslinti kompromisinį pasiūlymą numeris 34, taip pataisant tekstą. Manau, galima balsuoti. 34 kompromisinis, kas už, prieš, susilaiko, primta. 200, 209, kas už, 209, kas už. dėl 209 su pakeitimu. To play in storing electricity. Yeah. Okay. In favor. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 435. Kas už? Kas prieš susilaiko atmesta. 436. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš susilaiko priimta. Antru, dėl pirmosios dalies balsuojame kortelėmis. Balsuojame. Baigiame. Primta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, išlaiko, primta. 35 kompromisas kas už, kas prieš, jis laiko priimta. 444 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 446 kas už, kas prieš, niekas nebekelia rankų. Kas už? 446. 447, 449, 450. Dėl jų balsuoti nereikia. O dabar balsuojame dėl 446. Kas, kas už 446? Kas prieš? Susilaiko priimta. 36 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 457, kas už, kas prieš, kas laiko atmesta. 458, kas už, kas prieš, kas laiko priimta. 459, kas už, kas prieš, kas laiko atmesta. 460, kas už, kas prieš, kas laiko atmesta. 403, kas už, kas prieš, kas laiko atmesta. 464, Vienas, kas už, kas prieš, kas laiko, atmesta. 462, kas už, kas prieš, kas laiko, primta. Konstatuojamosios dalys. 11 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas laiko, atmesta. 12 kas už, kas prieš, kas laiko, primta. 13 pakeitimas. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. Dėl darbo tvarkos norėčiau pateikti pakeitimą žodžiu, kad decarbonization būtų keičiama savoka sustainability. Aš pritariu šitam pakeitimui ir tiesiog nurodžiau, dabar siūlau padėti pliusą vietoj minus sustainability 14 pakeitime, taip? Jeigu visi pritarė, galime balsuoti. Kas už, kas prieš, išlaiko priimta. 5 15 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 26 už, prieš, susilaiko priimta. 26 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečiasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta priimta. 38 už, prieš, susilaiko, priimta. 41 už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmasis už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtasis už, prieš, susilaiko, priimta atmesta. Penktasis už, prieš, visą laiko, priimta. Šešta, šeštasis. Dėl penktojo pakeitimo balsuokime kortelėmis, pradame balsuoti. Baigiame. Priimta. Šeštasis. Kas už, kas prieš, kas laiko priimta. Už septintą ir aštuntą balsuojame kartu, kas už, kas prieš, kas laiko priimta. Devintasis už, prieš, kas laiko priimta. Dešimtasis už, prieš, susilaiko priimta priimta. Ir galutinis balsavimas kortelėmis. Pradame balsuoti. Baigiame. 47 už, 47 už, minus prieš 2. Sveikinu pranešėją. The next one is a bit complicated. Kitas balsavimas bus gana sudėtingas, bet tikiuosi pavyks. Gebelis pranešimas dėl tabako ir kitų produktų. 483 pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko atmestas. Toliau 99 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. A kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 110 iki 114 kartu. Kas už? prieš, kas susilaiko, patvirtintas. Norite patikrinti? Balsavimas baigiamas. Atmestas. 25 prieš 24 už. 115 kas už. Prieš susilaiko. Neaišku. Tikriname 115. Balsavimas pradedamas. Baigiamas pritarta 37 už, 12 prieš, 1 susilaikė. 117 kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 118 už, prieš, susilaiko, atmestas. 120 kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 124 kas už, prieš prieš susilaiko atmestas. 119 už prieš susilaiko pritarta. 125 už prieš susilaiko pritarta. 126 už prieš susilaiko atmestas. Patikrinsime. 126. Balsuojame. Šimtas dvidešimt šeštasis. Balsavimas baigiamas. Aiškia persvara patvirtintas. Toliau. 127 ir 153 ir 25. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. Toliau blokas nuo 128 iki 139. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Toliau blokas nuo 140 iki 147. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 151 kas už. Atsiprašau. Pirmiausia, 150 kas už. Prieš. Susilaiko pritarta. 151 kas už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 152 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 154 už, prieš susilaiko patvirtintas B kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 216, kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 217 už, prieš susilaiko patvirtintas. C kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. Toliau blokas nuo 225 iki 27 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. D kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. blokas 250 iki 252, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Kitas blokas, ne, pirmiausia. Nuo devintojo pakeitimo iki 262 blokas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 263 atsimtas, toliau 200, balsuojame dėl 264, kas už, prieš. Dėl tvarkos, pana Vensenai, prašom įsijungti mikrofoną. 263. EPP atsiemė šitą pakeitimą. Turime tik tai 264. Mm, gerai, pana Svensonai, 264 balsuojame. Balsuojame dėl 264. Kas už? Prieš? Atmesta. ką tik balsavome dėl 264 ir norite patikrinti. Gerai, geriau patikrinti. Patikrinsime. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Toliau 266 kas už. patvirtiname bloką nuo 9 iki 262, todėl 263, 265 atkrenta. Toliau 266. Kas už? Prieš? reikia patikrinti taip pat. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 27 už 22 prieš, niekas nesulaikė, patvirtinta. Toliau mažas blonkas nuo 267-269, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau E kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Trys šimtai šeštas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas patvirtintas 307 už, prieš susilaiko patvirtintas 308 kas už, prieš susilaiko atmestas. Toliau blokas nuo 309 iki 313 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. F kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Norite patikrinti dėl kompromiso F. Gerai. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas 35 už 12 prieš. Toliau G kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 363, kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 364 už, prieš susilaiko patvirtintas blokas nuo 365 iki 368, kas už, prieš susilaiko pritarta 369 už, prieš susilaiko pritarta blokas 370, 372, kas už, prieš susilaikė atmestas 373, kas už, prieš, susilaiko atmestas 374, už, prieš, susilaiko atmestas. Toliau 375 ir 376, kas už, prieš, susilaiko pritarta. H kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 381 už, prieš susilaiko atmestas. Toliau blokas 380 iki 65, kas už, prieš susilaiko atmestas. 384 iki 391 blokų, kas už, prieš susilaiko atmestas. Patvirtinta, atsiprašau. patikrinsime visą bloką nuo 384 iki 391. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 25 prieš, 22 už, toliau 392. Kas už? Prieš susilaiko Atmestas. 393. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 394. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 395 už. Prieš. Susilaiko. Reikia patikrinti 395. Balsavimas pradedamas. The vote is closed. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas 27 už, 20 prieš. 397 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 399 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 400 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 401 už, prieš, susilaiko, atmestas. 402 už, prieš, susilaiko, atmestas. 403 už, prieš, susilaiko, pritarta. 405 kas už, prieš, susilaiko susilaiko patvirtintas 407 už, prieš susilaiko atmestas 408 kas už, prieš susilaiko pritarta. Į kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 439 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 440 už, prieš, susilaiko atmestas, 443 už, prieš, susilaiko atmestas, 451 už, prieš, susilaiko atmestas, 19 pakeitimas už, čia kartu su 468, kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 20 už, prieš susilaiko patvirtintas, 469 už, prieš susilaiko patvirtintas. Ne, atmestas. 469 aiškiai atmestas, todėl toliau 470 kas už, prieš susilaiko patvirtintas, 471 už, prieš susilaiko atmestas, 474 už, prieš susilaiko atmestas. Toliau bloko 475 ir 476 už, prieš susilaiko patvirtintas reikia patikrinti 475 ir 476. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 24 už, 22 prieš. 477 iki 479. Identiški pakeitimai. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 481, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 482 už, prieš, neaišku. Patikrinkime 482. Balsavimas baigtas patvirtintas 25 už 23 prieš 2 susilaikė. Konstatuojamosios dalys 21 kas už prieš susilaiko atmestas 22 už prieš patvirtintas 23 kas už prieš susilaiko atmestas 24 kas už prieš susilaiko patvirtintas. 26 už, prieš susilaiko patvirtintas. J kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Antras pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 40 kas už, prieš susilaiko patvirtintas patvirtintas. 43 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 44 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 45 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 46 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 47 už, prieš, susilaiko atmestas. Ką kompromisas? kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 62 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 63 už, prieš, susilaiko atmestas. Norite patikrinti 63. Pradedame balsuoti. Oh. No, it's adopted, yeah. Yeah, the vote is closed. Or... Balsavimas baigiamas. Aiškiai pati, patvirtintas 46 prieš. 66 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 67 kas už? Prieš susilaiko patvirtintas 68, kas už, prieš susilaiko patvirtintas L kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas trečias pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas M kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas 83 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas, 84 už, prieš susilaiko patvirtintas, 86 už, prieš susilaiko atmestas, 87 už, prieš susilaiko atmestas, 89 už, prieš susilaiko atmestas, 91 už, prieš susilaiko patvirtintas. 93 už, prieš, suslaiko, atmestas, 94. 25. 25 kas už, prieš, susilaiko, atmestas, 26 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas, 97 kas už, prieš, susilaiko atmestas galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 37 už, 10 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname poną Gebelsą. The next voting is a mandate for the trilogue. Toliau balsuosime dėl įgaliojimų susijusių trišalių dialogų. Mūsų nuomonės referentas yra ponas Butikoferis. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta penktasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta šeštasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta septintasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta aštuntasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta devintasis, kas už, kas prieš, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Kompromisinė, pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau aštuonioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, neaišku. Kas už? Visi. Puiku. Visi. Pritarė ponios Hersakų pakeitimui. Patvirtinta. Toliau 19 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Taigi dabar vyksta galutinis balsavimas, elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. This is our question, Rubik. Only one vote electronic. Closed. The vote is closed. Balsavimas baigtas. 36 už, vienas prieš, septyni susilaikė. Sveikiname poną Budikoferį. Dar vienas paskutinis balsavimas. Dėl klausimo žodžių, dėl veiksmų plano verslumas 2020 ir verslumo dvasios atkūrimo Europoje. Prašau balsuoti. Pranešėjas yra ponas Rubik. You want the floor, Mr. Rubik? Did, did you ask for the floor? Okay. Rubik, jūs prašėte žodžio? Ne? Gerai, tuomet balsavimas baigtas. 37 balsavo už, vienas prieš, taigi sveikiname ponę Rubiką. Baigiame balsuoti, dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Beje, pirmą kartą man teko pirmininkauti balsavimo sesijai, taigi dėkoju Jums visiems. What we have left on the agenda today is the feedback from Toliau pagal darbo atvarkį mes turėtume aptarti grįžtamą informaciją apie vykstančius trilogus. Pone Nekrojas, man jūs papasakosite mums e, pirmiausia, nes ponios valė nėra. E, dėkuoju, ponė pirmininkė, aš turiu gerų žinių. Pirmą valandą šiandien turėtų vykti galutinis e, susitikimas dėl kosme programos Ir aš tikiuosi, kad mes sugebėsime dėl visko susitarti tame posėdėje. Pirmininkas, jei kas nors norite pasikalbėti, prašyčiau išeiti iš salės. Tam, kad mes galėtume tęsti darbą. Actually, hear what he's saying tam, kad mes galėtume išgirsti tai, ką pranešėjas mums nori pasakyti. Eine Minute. Ja, okay. Da. Das ist Vieną minutę, Jurgenai, tau. We leave and then you can talk. <laughs> He's going to speak. Okay, so, I can make, I can make, Bitte, it, ja. I can make it short. We, um, we... Kalbėsiu trumpai. Mes kalbėjome dėl deleguotų teisės aktų. Sėkmingas nuomonių pasikeitimas vyko. Bet to taryba yra pateikusi savo pasiūlymų dėl biudžeto taip pat. Surasime bendrą sprendimą. Pirmą valandą įvyks šešėlinių pranešėjų susitikimas ir aš manau, kad pirmąją valandą, pirmą valandą mes trilogiją susitarsime tarp uh, komisijos, tarybos ir parlamento. Aš manau, kad pirmą valandą bus daug aiškiau. Dėkuoju kolega Kreutzmann. Ar kas nors nori ką nors pridurti? Rodo ne. Pone Valijan yra darybose, negalėjo atvykti. Todėl liko tik tai vienas informacinis pranešimas dėl kito posėdžio. Tai yra Liepos 8 diena nuo 9 iki 12.30 vyks mūsų posėdis. Ar turite ką nors informuoti kitais darbotvarkės klausimais? Ar turime laiko, galime diskutuoti? Jeigu ne, baigiame posėdį. Dėkoju. Geros popietės, geros savaitgalio, jeigu vyksit namo.